Darbo tvarkėje Luis de Grandes Pascal pranešimas dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus. Pirmiausia, kalbės ponas de Grandes Pascal, keturias minutės. Prašom, žodis jums. Señor presidente, señor vicepresidente. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, transporto komisijos nariai, ponė Tajani, tarybos atstovai, ponios ir ponai. Aš įsivaizduoju, kad šios direktyvos projekto prieimimas dėl laivų būtų tiesiog šios kadencijos prizas. Be to mes įtrauktume administracinės ir baudžiamasias sankcijas už e, e, nelegalią taršą. Tikiuosi, kad jūs jį paremsite. Tikiuosi, kad šis pasiūlymas bus perimtas rytoj per pirmą skaitimą, skaitimą ir suprantame, kad visos trys institucijos dėjo labai daug pastangų per dėrybęs šią temą, nes mums buvo aišku visiems, kad reikia veikti bendrijos lygių, kad užkirstume kelią rimtiems e, teršalų, rimtam teršalų išmetimui, kas daro žalą aplinkai. Priimdami baudžiamasias sankcijas mes nereformuosime sutartis, o pasitelksime ES precedentų teisę. Todėl labai svarbu e, atremti tokias jūrų transporto paplitusias problemas. Mes žinome, kad iš laivų nelegaliai taršalai išmetami jūra. Tam, uh, ta problema įspręsti yra priimti tarptautiniai teisės aktai, pavyzdžiui, Marpol konvencija 73-78. Tačiau ją gyventant iškyla nemažai problemų. Uh, Be to, dabartiniai valstybių narių standartai e, nėra pakankamai griežtai taikomi laivams. Todėl e, piknaudžiaujama sistema yra ES e, sąskaita ir tokiu būdu daroma žala aplinkai. Atrodo, kad nelegali tarša e, kainuoja daugiau laivams ir yra pažeidžiami visi teisės aktai. Vietoj to, kad taikintume teršies moka principą, mes turime taikyti principą e, mokame, kad terštume. Taigi, ką mes dabar ES bandome padaryti? Bandome e, panaikinti paskatas bet kokiems galiems ateitiems teršėjams. E, per dėrybas su taryba E, čekiai pirmininkaujančių dokumentas buvo priimtas, pavyko išvengti sunkumų ir iššūkių mūsų kadencijoje ir dabar direktyva bus struktūriškai reformuojama. Tai akivaizdžiai atspindi piliečių pageidavimus. Mes norime, kad būtų nustatytos aiškios sankcijos e, piktnaudžiavimui egzistuojančiam ES. Ir mes norime, kad valstybės narės aiškiai apibrieštų, kokios tos sankcijos skirtingos turėtų būti taikomos. Dėl rimtų ir lengvų nusikaltimų ir jų skaičiaus galiu pasakyti, kad šiandien pakartojame konsensusą, kuris buvo pasiektas diskusijoje dėl pagrindų direktyvos 2005 metais, 35 direktyvoje. Ir E, taip pat pamatinėme sprendime 2005 metų 667. Ir dabar matome, kad bendrijos lygių sugebame įtvirtinti baudžiamasias sankcijas valstybėms narėms. Vadinasi, galėsime žengti dar vieną žingsnį priekį kovodami su šia jūrų transporto problema. Nes būtent to pranešėjas ir siekė nuo pat pradžių. Mes nenorime, kad teršėjai išsisuktų savo, e, nuo savo padarė savo pažeidimus. Pasitarė su transportos komiteto nariais, e, su tarybos ir parlamento atstovais nesugebėjome priimti šį konsensusą, kuris yra labai svarbus. Taip pat prisiminkime šešėlinius pranešėjus, kurie puikiai atliko savo vaidmenį ir padėjo per dėrybęs su taryba ir komisija. Noriu padėkoti nuomonės autoriai, Teisės reikalų komiteto atstovai ir aplinkosaugos komitetui. komitetui Mums galiausiai pavyko primti kompromisą, kuris sustiprins direktyvą ir tas kompromisas bus galutinai suformuluotas per artimiausius mėnesius. Šiandien galime pasidžiaugti pasiektų rezultatų e, dabar jau šiuo teisės aktu baigėme e, jūrų transporto paketą, tą padarėme kovo pabaigoje ir Europos parlamentas, manau, pasitarnaus pavyzdžių kitoms institucijoms. Ačiū. Bar, žodis suteikiamas komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, komisija iš ties gali tik džiaugtis pasiektais rezultatais. Patvirtinant naują direktyvą, kurią modernizuojama senuoji, senuoji direktyva. Taip bus išspręstas teisinio vakumo klausimas, kuris atsirado po e, Teisingumo teismo nutarties ir taip pat sprend, pamatinio sprendimo 2005-667. Kalbame apie sankcijas, kurių tikslas užtikrinti, kad mm, būtų taikomos sankcijos, baudos už taršą iš laivų. Taigi, jeigu parlamentas pritars šiam pasiūlymui, tai taps rimtų indėlių tvirtinant jūrų paketą kurį svarsto ir tvirtina taryba ir kuris buvo svarstytas taip pat ir plenarinėje sesijoje. Šis pasiūlymas šiek tiek skiriasi nuo pirminio komisijos pasiūlymo, nors čia ir išlaikyti svarbiausiai pasiūlymai, ypač pasiūlymas dėl baudžiamųjų sankcijų taikymo už neteisėtą teršalų išleidimą į, į jūrą. Taip pat pasiūlymas leisti persekioti tuos, persekioti tai išteršėjus. Kalbant apie teršalus iš laivų ir apie tuos atvejus, kuomet neturėtų būti taikomos baudžiamosios sankcijos. Kalbant apie nežymius teršalų kiekius, nedidelę taršą. Jeigu tai kartojasi, tai jų atnešama žala mm, tampa didžiulė. Komisija svarstė šį klausimą dėl pakartotinų nedidel, nedidelio kiekio teršalų patenkančių jūrą. Noriu pasakyti, kad komisija labai džiaugiasi uh, E, bendradarbiavimu su jumis, nes manome, kad taip mes tikrai mažiname taršą mūsų jūrose. Ačiū. Daktaras Matsakis, vienai minutė. Pone pirmininkė, teisinis vakumas atsiradęs dėl teisingumo teismo nutarties pareikalavo, kad būtų peržiūrėta direktyva. Tačiau dėl juridinio pagrindo vėluojama įgyvendinti šią svarbą direktyvą ir taip uh, neužtikrinama jūrų apsauga. Galbūt reikėtų pasimokyti iš šio atveju ir išvengti panašių situacijų ateityje. Dabar svarbiausia, kiek įmanoma sparčiau įvesti pakeitimus direktyvoje ir užtikrinti, kad jis įgaliuotų kiek įmanoma greičiau. Ir tik tai tada plačiai paplitusi problema susijusi su neteisėta tarša iš laivų taps kontroliuojama. Ir tik tuomet mūsų užduotis kovoti už švarias jūras bus, sėk, bus sėkmingai gyvendinta. Užbaigdama savo pasisakymą noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Ačiū, ponė Lichtenberger, vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūrų tarša. Ah prisimena tik tuomet, kai vyksta kažkokia stambi nelaimė. Tuomet prabylame labai garsiai apie tai, kokį pavojų mūsų jūroms kelia nuolatinė tarša. Deja, e, dažnai būna taip, kad pamirštamos smulkmenos, pasikartojantis e, pažeidimai taip pat stipriai prisideda prie mūsų vandenynų bei pakrančių taršos, todėl reikia tokius pažeidimus vertinti labai rimtai. Už tai noriu padėkoti kolegoms, kuris, kurie per diskusijas labai atičiai laikėsi pozicijos saugoti mūsų jūras. Nors mano gimtinė neturi jūrų, prieigos prie jūros, aš kaip europietė siekiu, kaip manoma, kaip įmanoma sumažinti jūrų taršą, padidinti pakrančių apsaugą ir integruoti šį klausimą į trečiąjį jūrų paketą. Tai yra labai svarbu ir atitinkama pasiūlyma Teisės komitetas yra pateikęs. Ačiū dabar ponas Jacembauskis, mm, EPP frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė, EPP ED frakcija palaiko pasiektą kompromisą su taryba dėl direktyvos, dėl kovos su taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimų. Mes veikiname e, jūsų padaryta pažanga, nes be parodyto lankstumo sunku būtų įsivaizduoti pirmais, mm, e, susitarimą per pirmąjį svarstymą. Taigi turėtume prisiminti, kad Reikia naujų e, taisyklių, nes e, Europos Teisingumo teismas 5-6 metais savo sprendimuose labai aiškiai nurodė, kad pirmai, pirmajame ramstymėje mes galime imtis ir baudžiamųjų veiksmų, jeigu to reikia. Mes turime apsaugoti vandenynus nuo taršos, ir galime patraukti baudžiamojo atsakomybin kapitonus ar atsakingus atvejus. Civilinė atsakomybė nėra pakankamai atgrasanti, jiems yra pigiau užteršti ir po to susimokėti baudas. Todėl džiugu, kai mes prabylame apie griežtesnės sankcijas. Dar galima pasidžiaugti bendrų visų trijų institucijų sutarimu. Žinoma, didelė tarša turi būti laikoma baudžiamuoju nusikaltimu nusikaltimų. Smulki tarša mm, e, gali būti e, administracinis pažeidimas, tačiau jeigu e, pasikartoja ši negausi tarša, ją tokius veiksmus reikia laikyti tyčiniais nusikalstamais veiksmais. Todėl raginame valstybės narės imtis priemonių, pritarti kompromisui ir tikiuosi, kad jos išgirs Taip pat raginu valstybės narės, kaip įmanoma greičiau įgyvendinti ir pritaikyti šią direktyvę, nes tik baudžiamosios atgrasančios priemonės padės mums apsaugoti mūsų jūras. Ačiū, ponė Titkau. Dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti mūsų kolegą De Grandes Pascal ir paminėti faktą, kad taip, jūrų tarša turi tapti mums visiems aktualių klausimų ir jį turėtume aptarinėti kuo dažniau. Deja, galėčiau pateikti Juodosios jūros pavyzdį. Per pastarosius porą metų Juodoji jūra tapo itin užteršta, dėl to net keturis kartus padidėjo Um, dumblių skaičius dėl to, kad uh, nitratų kiekis labai didelis susikoncentravo. Be abejo, jūrų transportas yra kaltas dėl didžiosios dalies taršos ir ši direktyva traktuoja nelegalius taršalus uh, kaip uh, aplaidumo ar neišmintigumo rezultatą. Direktyva suderina taršalų e, iš laivų apibrėžimą nepriklausomai nuo to, ar teršia juridiniai ar fiziniai asmenys, bet to ten yra kalbama apie būdžiamasias sankcijas, kurios gali būti taikomas, jeigu pažeidimus padaro fiziniai asmenys. Norėčiau pažymėti, kad tam, kad sustiprintume jūrų saugą ES lygmenių, turime taikyti atitinkamo ligmens priemonės. Šiame jūrų pakete yra kalbama apie laivų savininkus, valstybės ir įvairias įmonės, kurios dirba pakrantėse. Tačiau labai svarbu tą sistemą sustiprinti. Dabartinė sistema, pagal kurią yra numatytos sankcijos už teršimą papildom, dabartiniai teisės aktai turi būti papildyti. Noriu pabrėžti, kad šis teisės aktas buvo būtinas, nes prevencinės priemonės nebuvo įgyvendintos. Deja, Marpol konvencija 73-78 taip pat nebuvo įgyvendinta pakankamai gerai. Todėl aš manau yra labai svarbu priimti šį jūrų paketą. Tai, kad išsiskiria E, skirtingų komitetų nuomonės tik pabrėžė, jog ta tema labai svarbi. Ačiū ponė Liupčeva, viena minutė. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Akivaizdu, kad ir Europos komisija, ir Europos parlamentas uh, yra atsakingi už Europos žmonių teisų apsaugą ir e, taip pat um, priversti pažeidėjus mokėti už pakrančių taršą. Aš manau, kad e, šis teisės aktas ir e, jeigu jis bus geriau gyvendintas, sustiprins pakrančių ekologinę apsaugą. Tačiau uh, taisyklių nepakanka. Turime užtikrinti, kad tos taisyklės būtų gerai gyvendintos. Ką galime padaryti, kad užtikrintume, jog baudos taikomos už taršimą nebūtų taip jokingai mažos, kad nei kiek neskatintų um, taršėjų laikytis e, reikalavimo. Be to turime užtikrinti, kad šio laikinės technologijos būtų naudojamos kontroliai e, pagerinti. Visa tai yra reikalinga tam, kad galėtume sukurti ilgalaikius e, prioritetus e, mūsų pakrančių flaurų ir fauną apsaugoti. Todėl aš remiu naują teisės aktą ir manau, kad e, galime pasikėti, kad naujai sukurta agentūra užtikrins tų teisiklių gyvendinimą. Ačiū. Užbaigdamas šias diskusijas tik noriu pabrėžti, kad mes galime džiaugtis tarp institucinių bendradarbiavimų, tarp tarybos komisijos ir parlamento, kaip ponas Jaržumovskis ir minėjo. Norėčiau padėkoti pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Manau, kad visos institucijos pademonstravo šio parlamento kadencijos pabaigoje, kad mes galime dirbti bendradarbiavimo pagrindu ir pasiekti susitarimo per pirmąjį svarstymo etapą. Manau, tai yra svarbi žinia piliečiams e, prieš Europos parlamento rinkimus. Ir be abejo, opus transporto sektorius e, yra nuolatos svarstomas. E, Europos parlamento transporto komitete. Noriu padėkoti visiems nariams, kurie aktyviai dirbo su, draugė su komisija, ieškodami šių svarbių klausimų sprendimo. Kai, kai kurių šių klausimų uh, sprendimas buvo vilkinamas mėnesiais, tačiau parlamento narių darbo dėka mums pavyko pasiekti rezultatų. Jeigu mes žinome, kokiu tiksliai tikslų siekiame, tai jeigu tai yra piliečiams rūpimai klausimai, tuomet mes galime sutelkti jėgas. Taip pat parodėme, kad galime dirbti veiksmingai našiai ir dirbti piliečių labui. Vyks balsavimas parlamente, taip pat bus toliau dirbama taryboje ir taip bus užpildytas atsiradęs teisinis vakumas, mes nebeleisime teršti savo jūrų ir mes to tik sustiprinsime mūsų piliečių teisės. Čia ponas Degrandis Paskual, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Ačiū visiems, kurie atvyko ir pasisakė. Ačiū, ponė komisarė, kadangi trečiasis jūrų paketas yra patvirtinamas, tai reiškia, jog e, sugebėjote pasiekti susitarimą, e, atsižvelgti tarybos poziciją ir visos trys institucijos nesėdi čia be reikalo. Mes tikrai galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais puikiai bendradarbiavime komitetuose, Jūri, Envik ir kitose komitetuose. Ačiū šešėliniams pranešėjams už pagalbą. Nebijoju, kad rytoj per pirmąjį svarstymą pasieksime susitarimą. Žinoma, visą tai prisidės prie trečiojo jūrų paketo kūrimo. Mes parodysime, kokį svarbu, svarų indėlį gali įnešti EP ir parodysime, kad bendro sprendimo procedūra yra artima piliečiui. Ačiū. Ačiū ponui pranešėjui. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj. Dabar pagal darbų tvarkė Žodinis klausimas dėl vartotojų teisių. Ir dabar pasisakys ponė Makartė. Penkias minutės. You seem to be unsure there, President.